Pirmininkai Van Rompojus ir ponas Barosas taip pat būtų buvę nuotraukose, nes būtų buvo galima parodyti, kad mes veikiame iš vien. Ačiū. Ponios ir ponai, periname prie balsavimo. Pono Rapkai pranešimas, prašymas atšaukti parlamento nario Martino Eirenhauserio imuniteto. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? susilaikę, pritarta. Dabar 2013 metų finansinių metų bendrojo biudžeto projektas. Pirmiausia, pranešėjui ponui Lavier žodis. Signor Presidente, cari colleghi, come... Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, turint omenyje, kokia procedūra yra sudėtinga, yra keletas techninių pakeitimų, dėl kurių reikėtų balsuoti. Visų pirma, bendro pobūdžio pastebėjimas dėl skaičių DOC 6 dokumente balsavimas turi būti taikomas visoms eilutėms, kuriuose yra padarytas pakeitimas. Taip pat reikia dar pakeitimų e, dėl prioritetinių veiksmų, dėl kurių reikės balsuoti, taip pat e, dėl rodiklių, kurie parodytų e, įgyvendinimą, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybę prie šeš, trečiojo A skyriaus, tai yra ne prie pirmojo A skyriaus. Taip pat parengėmėjai veiksmai dėl daržovių ir vaisių suvartojimo, antrasis skirsnis, ne 3B, taip pat e, ES e, asmenų priežos sistemos mokėjimai 1 milijonas eurų, o ne 100 tūkstančių eurų. Taip pat prioritetiniai veiksmai dėl užimtumų užimtumo didinimo e, skaičius sumažintas 2 milijonais eurų. Taip pat Europos savanorystė 1 milijonas tiek įsipareigojimams, tiek įgyvendinimui. Parlamento nuomonė neatsižvelgia į pirmą tikslą 2013 e, metams ir tai bus integruota taikinimo procedūros metu. Ir noriu baigti kreipdamasis e, prašydamas parlamento vieno, vieningo balsavimo dėl 2013 metų biudžeto, nes dabar jūsų vieningumas yra ypatingai svarbus, nes mūsų laukia labai sunki tekinimo procedūra, taigi nereikėtų švaistyti turimų išteklių. Kreipiuosi jūs visus, prašau balsuoti aiškiai ir parodyti savo mm, vieningumą ir kartu baigime šią kovą. Labai, labai ačiū, ponia Lavija. Periname prie balsavimo. Dabar pirmasis. Gerai. Aš ir tai būčiau pasakiusi. Pono Lavija žodžiu pateiktos pastabos. Dėl jų būtent balsuosime. Kas pritarėte, pakelkite rankas. Žinojau, kad taip ir bus. Kas prieš? Kas susilaiko? Didžioji dauguma prieimė. Dabar pirmasis blokas. 981 pakeitimas. Kas už? Pirmas blokas. Kas už? Dar kartą pradėsiu. Tai buvo mano klaida. Pirmasis blokas, kas už jį, kas prieš. Susilaikę, priimta. 981. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 791. Už. Prieš. Susilaikę. Norėčiau pasitikrinti, kad žinotume, kokia proporcija yra už ir prieš elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Didžioji balsų dauguma pritarė. 272. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 351 pakeitimas. Kas už? E, balsuojame vardiniu būdu, balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos ir kolegės balsavo, balsavimas baigiamas. Priimta. 878 atkrenta. 206 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 774. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 200. Pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pirmą kartą po aštuonerių metų turiu pastebėti, kad balsavimas tiesiog neveikia. E, techninis darbuotojas bus nusiustas jums. Gal galėtumėte dar kartą ištraukti savo balsavimo kortelę, tada vėl įkišti, gal veiks. 963 atkrenta, pereiname prie 964 pakeitimo, bals, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo, balsavimas baigiamas. Atmesta. Pereiname prie 965 pakeitimo. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Panašu, kad taip balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 966 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. 1200 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dar kartą. 1200 pakeitimas. Kas už? Prieš. Aišku, priimtas. Vienareikšmiškai, bet jei norite, galime pasitikrinti. 1200 pakeitimas. Ar visi balsavote? Elektroninis balsavimas baigiamas. Priimta. 116 atkrenta, 762 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 104 atkrenta. Vardinis balsavimas 899 balsavimas pradedamas. Ar visos kolegijos ir visi kolegos balsavo, balsavimas baigiamas. Priimta. 1162 pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. 190 atkrenta, 280 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 282. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis blokas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias blokas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Periname prie 34 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devynišimtai devyniasdešimt aštuntas pakeitimas atkrenta, dėl to, kad balsavome jau. E, 1148 vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimta. 876 atkrenta. 1005 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Du identiški pakeitimai 754 ir 997 vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Priimtas. Deja, turiu nuvilti, reikia kvalifikuotos balsų daugumos, taigi atmestas. Tūkstantis antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 992. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. Ketvirtas blokas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 977 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 289, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 978 atkrenta. Pereinu prie 700 kas už prieš susilaikę. Priimtas. 779 atkrentas. 300 kas už prieš susilaikę. Priimtas. 891 atkrenta. 1147 atkrenta. Ne, vis dėlto turime balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Todėl 892 atkrenta. Balsuojame dėl 308. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 741. A, girdžiu, kad skaičiai atkrenta, tačiau konstatuojamosios dalys turi būti balsuojamos. Kas už juos, pakelkite rankas. Manau, kad frakcijos yra tokios pačios pasimetusios kaip ir aš. Kas prieš? Manau, kad atmesta. 281, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 1152, kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 893 atkrenta. Penktas blokas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštas blokas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 111 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 274 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Atmestas. 1018 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 1240 vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 939 atkrenta. 1241 balsuosime dalimis, kas už pirmą dalį. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 1192 balsuojame dalimis, kas už pirmą dalį. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Antroji dalis - balsavimas pradedamas. Zweiter Teil von 1192. Antroji dalis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 2261 pakeitimas, pradedame balsuoti. Taip, atsiprašau, sako pirmininkas. 11.94. Čia irgi vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Tai reiškia, kad 220 ir 1020, 1195, dėl jų balsuojame vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 221 ir 1021. Jie atkanta automatiškai. 432 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 222 tai ir 1022 atkrenta, 127 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 947 atkrenta, 128 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 948 atkrenta. 244 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 935 atkrenta, 245 vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 932 atkanta 1243. Prašau balsuoti. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 226 ir 1024 atkrenta, dabar 1245. Vardinis balsavimas, prašau, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Kiti irgi dabar atkrenta automatiškai. 1246 dabar vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Dabar šitas priimamas pakeitimas, kitas atkrenta. 247 kas už, kas prieš susilaikę. Primta. Bet turite kelti aukščiau ranką, sako pirmininkas, kad tiesiog matyčiau, kaip jūs balsuojate, nes kitaip sunku. Tiesiog pakelkite jas aukščiau, kiek įmanoma. Kitas atkrenta 11.96. Vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Priimta. Du kiti atkrenta automatiškai. Septintasis blokas, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. 12.58 vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. Keli kiti atkrenta. Aštuntasis blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 1263 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Priimama šis pakeitimas. Devintasis blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtasis blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Vienuoliktasis blokas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dvyliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kągi, dabar kažkas iš tarybos pusės nori pasisakyti, prašau, jeigu norite, prašau žodis jums. Ponas Mavrojanis. Dėl procedūrinių sumetimu. Pone Konbendit, tai čia tiesiog procedūrinis pareiškimas. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, Europos parlamentas ką tik patvirtino tarybos pozicijos pakeitimus dėl 2013 metų biudžeto projekto. Iš tiesų, taip ir įvyko. Taigi, aš kaip tarybos pirmininkas, sutinku, kad Europos parlamento pirmininkas įtikintų sutaikinimo komitetą, kaip reikalaujama pagal 314 straipsnio 4 punktą C dalį. Kalbu apie Europos Sąjungos veikimo sutartį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas, ponas Levyje dar kažką norėjo pasakyti. Prašau, prašau, ponė. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes praleidome 262 pakeitimą, kuris yra susijęs su ketvirtąją antraštinę dalimi. Man atrodo, dėl jo mes nebalsavome, dėl to, kad jis tapo neaktualus. Gerai. So, Kągi, dėkoju. Dabar dėl Levija pranešimo projekto visi biudžeto skirsniai. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmetamas yra šis pakeitimas. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 42, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 43, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 44, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 45, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 21 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau, balsuojame. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas? Pakeitimas atmetamas. Dabar periname prie 36 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Grįžtame prie pirminio teksto. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 22 pakeitimas, C dalis, ECR pakeitimas. D, atsiprašau, sako pirmininkas, ECR pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vardinis balsavimas dabar dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmetamas. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmetamas. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Pakeitimas atmetamas. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmestas. 38 kas už, kas prieš, susilaikę. Pirmininkas prašo balsuoti aiškiau. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. 38 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Pakeitimas patvirtinamas. 47, 247. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmetamas pakeitimas. 48 kas už, kas prieš. Atmetama. Penktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Pakeitimas patvirtinamas. Šeštasis pakeitimas. Prašau, kas už, kas prieš. Susilaikę atmetamas pakeitimas. 20 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 39 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 7 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 10 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 46 kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. Aštuntasis vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Pakeitimas atmetamas. Keturisdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturisdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvidešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvidešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname, tikriname. 25 pakeitimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Kągi, atmetamas pakeitimas. Penkioliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmet, atmetamas pakeitimas. Šešioliktasis. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmetamas pakeitimas. 26. Vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmetamas. 27. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 28. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pakeitimas atmetamas. 29. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmetamas pakeitimas. Grįžtame prie piminio teksto. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 87 punktas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 88 pirminis tekstas. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Balsuome vardiniu balsavimu. Balsavimas baigiamas. Pirmoji dalis patvirtinama, antroji dalis vardinis balsavimas vėl. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. pakeitimas patvirtinamas. 89 punktas pirminio teksto, vardinis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimama. Dabar dar ir antroji dalis, vėlgi vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Antroji dalis irgi patvirtinama. 90 punktas, varnis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimamas pakeitimas. 11 už, prieš, susilaikę. Priimamas pakeitimas. Kągi tikriname? Tikriname, prašau. Vienuoliktasis pakeitimas. Baigiame balsuot. Pakeitimas atmetamas. Dabar grįžtame prie pirminio teksto, konkrečiai 91 punkto, kas už, kas prieš, susilaikę, Priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmetama. 31 pakeitimas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmetama antroji dalis, atkrenta automatiškai. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, atmetama atmesta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 17. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmetamas pakeitimas. 34. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Nėra aišku, sako pirmininkas, tikriname. 34 pakeitimas. Padame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimamas pakeitimas. Kągi, dabar balsuojame dėl rezoliucijos, dėl visos rezoliucijos. Partinis e, balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėjus. Alfin. Ir periname prie Bögės ir Kalpino pranešimo. 47 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Apkaštimt. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmestas. Pirmas punktas, 61 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmestas. 39 vardinis, bals, 49 vardinis balsavimas, ar visi balsavote, balsuoti baigėme. Atmestas. Galėtume kūrė dėl daugiau pakeitimų nuo 49 iki 64 balsuoti kartu, kaip dėl vieno bloko, jeigu jie su tuo sutinka. Ar galime dėl to balsuoti kaip dėl vieno bloko? Ar kas nors prieštarauja? Ne? Taigi pakeitimai nuo 49, 50, 51, 52, 53, 62, 64 kaip blokas, kas už prieš susilaikė, atmesta. Dabar periname prie 14 pakeitimų, vardinis balsavimas. 40 pakeitimas, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 41. Kas už? Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 42. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 43. Balsuoti pradedame. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 65. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5D. Vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmesta. Dabar trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 44. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 66. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 60. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 7D. Vardinis balsavimas. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 8D. Vardinis balsavimas. Prašom. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 9D. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmestas. 45. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 67. Kas už? prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtas, vardinis balsavimas. Kas už? Atsiprašau, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmestas. Praš, klausiu FD Klausiu FD frakcijos, ar galėtume balsuoti dėl kelių pakeitimų iš karto 11D, 12, 13D, ar taip? Gerai. 11D. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas 12. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 13 D. Pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 54. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 68. Kas už, kas 68. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 56. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 72. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Pradinis tekstas. Gerai pasitikslinsime. Dėl 72 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar 27 punkto pradinis tekstas. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 14D. Vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 15. D. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 16 D. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 17 D. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 18D. Vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar įsibalsavote? Balsuoti baigėme. Atmestas. 58. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 19D. Vardinis balsavimas. Balsuoti baig... Pradedame. <clears throat> Balsuoti baigėme. Atmestas. 20 D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ponas Lamstor. Pirmininkė, mes balsuojame dėl daugelio pakeitimų, kurios pateikė frakcijos Paprastai mes laikomės, griežtai laikomės darbo tvarkos e, taisyklių ir manau, kad vardiniai balsavimai turi būti palikti tik labai svarbiems klausimams. Ir tikrai kyla bejonių, ar reikalingas kiekvienas e, vardinis balsavimas, kuri, kurio yra paprašyta. Manau, kad AFD e mums primeta nereikalingus dalykus. 21. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt antras, trečias, dvidešimt ketvirtas, dvidešimt šeštas, keturiasdešimt šeštas. Ar galime balsuoti dėl šių pakeitimų kaip vieno bloko? Ponas Peronė, esate frakcijos laikinas pirmininkas. Gerai, balsuojame kaip dėl vieno bloko vardinis balsavimas. Ar jūs nesate tos frakcijos narys? Taigi frakcija davė leidimą balsuoti dėl šių pakeitimų kaip dėl vieno bloko, ne? 22 vardinis balsavimas, balsuoti baigiame. visas Ja, ist abgelehnt. Atmestas. 23 D. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 24. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 25 D. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 26. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 46. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Penktas punktas, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, atmestas. 27 D. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 28 D. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 29 D. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 30 D. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 31 D. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 32D. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 75 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33 D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 34. D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 35. D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 70 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. 37 D. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. 71 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 38D. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 76. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 60. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 73. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 74. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Ketvirtas vardinis balsavimas. E, pradedame balsuoti, baigiame. Atmestas. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo, dėl visos rezoliucijos teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Sveikinu ponus Böge ir Kalfin. Ich glaube, ich darf feststellen, dass mit dieser Mehrheit die Position des Europäischen Parlaments. Matome, kokia buvo Europos parlamento pozicija. Ir dabar jau mūsų dėrybiniai komandai ir man aišku, kad jūs mūsų remiate dėrybose. O dabar galime pereiti prie kito e, pranešimo, kuris buvo parengtas pagal 138 straipsnį. Balsuojame vieną kartą. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Ir pranešimui pritarta. O dabar galime pereiti prie ponio, pono Rivelinį ir ponios Graslė pranešimo. Ir abu norėtų pasisakyti visų pirma poniai Graslė žodis. Gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Šiandieną mes balsuojame už visą pranešimą. Ir taip pat yra pateiktas ir Europos parlamento pareiškimas, kuris turėtų būti pridėtas prie e, mūsų parengto pranešimo. Įtrumpai e, pristatysiu. 58,5 milijonai eurų e, turėtų būti išmokėti Belgijai Toks turėtų būti koregavimas padarytas 18 e, eilutėje, taigi norėčiau visiems padėkoti. Ačiū dabar žodis ponui Rivelinį. Ačiū pirmininkė. Trumpai norėčiau pasakyti, kad šiandieną bus patvirtintas naujas reglamentas, kuris bus paprastesnis, nurodys paprasčiau, kaip reikėtų elgti su fondais. Taip pat e, pagal paprastesnės taisyklės būtų lengviau kovoti su esama ekonominė krize, taigi norėčiau padėkoti visiems. Ačiū, ponui Rivelinį. Taigi balsuosime dėl viso e, pasiūlymo kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar balsuosime už visą pakeistą dokumentą, kas už, kas prieš. Pritarta. Taigi, rezoliucijos projektas dėl pirmo punkto 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, pritarta. Balsuojame nu, dabar dėl viso rezoliucijos projekto, vardinių balsavimų, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ist angenommen. Pritarta šiam rezoliucijos projektui. Right. Ačiū, pereikime prie balsavimų paaiškinimų. Ir visų pirma, norėčiau suteikti žodį Fox dėl Lavija pranešimo. Chairman. Dėkoju pirmininkė. Jungtinė karalystė vis dar susiduria su problemomis, kurios sukėlė buvusi leiboristų vyriausybė. Mums teko mažinti išlaidas, didinti mokesčius. Aš šiandieną balsavau prieš biudžetą, kadangi ten numatyta, kad reikėtų padidinti ES biudžetą 6,8 procentais. Tai yra didžiulis e, pakeitimas ir tai tikrai nėra sveikintinas dalykas. Ir Na, jungtinės karalystės balsuotojai tikrai nepalaikė